So, liebe Kollegen. Ich... Gerbimi kolegos, norėčiau tęsti posėdį. Visų paprašyčiau arba kalbėtis už salės ribų, arba ramiai ir tyliai atsisėsti savo vietas. Taigi, šiandieną po pietų vyks klausimas su ekspertais. Kaip žinote, Jau prieš keletą savaičių sudarėme šių ekspertų grupę. Na ir paprašėme pasidalinti jų savo dalykinę kompetenciją ir sureaguoti į mūsų šiandieną prieš pietus aptartą pranešimo projektą. Ir labai malonu, kad iš šešių išrinktų ir pakviestų ekspertų trys atvyko pas mus. Okay. Um, have... Taigi, mm, ekspertų komitete yra šeši nariai, 30 dieną negalėjo atvykti mūsų posėdį, tačiau visi trys savo ataskaitas parengė raštu, jas e, turite čia. E, ir tą dokumentą parengė politikos departamentas. Vienos ataskaitos trunka, Luis Kampos Dekunija, Lisabonos e, universiteto dėstytojo, tačiau jis atvyko pats su mumis ats, ir savo praneš, ataskaitas yra e, perdavęs mums elektroninėme elektroninis atminties rakte, taigi galėsime išspausdinti e, senior Luis Kampas de Runjo, Lisabonos universiteto profesorius, jis pirmiausias kreipsis į mus, toliau Lorenzo de Angelis, jis yra Venecijos universiteto profesorius ir galiausiai Onika Pūra. Ji yra e, Redefine e, instituto vadovaujantį direktorį ir jau, jau sėki pas mus lankėsi. Taigi pirmiausia, Kampos Dekunė, profesorius, žodis jums ir paprašysiu mm, apsiriboti dešimčia minučių, aišku, minutė šiandien ar ten, ne taip jau ir svarbu, kaip ten bebūtų. E, manau, kad diskusijose su parlamento nariais, jeigu reikės, vieną kitą aspektą galėsime aptarti ir konkrečiau. Taigi, prašau, žodis Jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė, tikrai labai malonu būti pakviestam jūsų komiteto posėdį. Jau nesikį lankiausi komi, ekofino, um, ekonomikos ir finansų reikalų komitete, jūsų komitete. Uh, Taigi, Bresilėje Europos institucijoje teko lankytis nesikį, tačiau pirmas iki lankausi Europos parlamentą, taigi dvigubas malonumas. Na, pirmas iki matau Briuselėje, Briuselį saulėtą, gražus oras. Na, ir šiaip turiu paruošęs pastabų, kurios bus išplatintos gan greitai, bet jos, aišku, bus įtrauktas ir galutinį ataskaitą. Uh, Na, manau, kad pranešime yra iškelta daug klausimų ir daug dėmesio skiriama galimam problemų sprendimu. Tas tekstas suformuoluotas taip, kad jis ir provokuotų, ir yra pamastymų apie galimą recesiją. Na ir taip pat e, aptariami būdai, kaip galima būtų ateityje užkirsti kelią tokio pabudžio krizėms. Na ir aš norėčiau pasidalinti savo indėliu. E, mano manimu, kad dokumente galima būtų konkrečiau apie viską kalbėti. Pavyzdžiui, kalbant apie analizę ir galimas e, recesiją, galima recesiją, jos priežastis, na ir perinant prie politinių priemonių, kurios ir galbūt sukėlė šią krizę. Mano manimu yra labai svarbu, kad jūsų politinės rekomendacijos būtų siejamos labai konkrečiais tikslais. Na ir dažnai tai taip nepadaryta. Na ir pernelyg plačios uh, politinės rekomendacijos suformuluojamas taip tarsi siekiama kelių tikslų. Na, e, ir E, politika susijusi su krizės priežastimis tarsi supaišsama su ekonominė nuosmikio šaltinių poveikiu. Pavyzdžiui, kalbama aplinkosaginės problemas, neteisingų paskirstimų. Ir mano manimu, e, kai kalbame apie nuoseklę politiką, reikėtų ne viską, su, nereikėtų viską suplakti į vieną vietą ir sėti visą tai su ekonominiu nuosmukiu čia tam reikėtų atskirų politinių priemonių. Taigi, manyčiau, tikrai nėra, ne visuomet yra gera mintis plakti vieną krūvą įvairias politinės priemonės. Mano manimo, šiame pranešime pasirinktas požiūris yra e, labai orientuotas į centrą ir nacionaliniai politikai pasilieka pernelik mažai veiksmų laisvės. Be to, aiškėja, kai kalbame apie Europinių institucijų priimtas priemonės, daro įspūdis, kad jos nėra tinkamos. Na ir istorinių požiūrį, šis požiūrį, po, pusiausvėros nebuvimas yra natūralus, suprantamas, bet, e, manau, ir aišku, mes turėjome skatinti europinę integraciją, be kitako mokesčių politikos srityje, uh, mokesčių politika kol kas lieka nacionalinės prerogatyvos reikalų ir tai nėra tinkama. Na, taip pat atrodo, kad dokumente dėl krizės ir dėl ekonominio sustingimo e, kaltinama pačios rinkos, man, rinkos veikėjai, tai yra agentūros, o taip pat valdymas ES lygių. Aš šitai žiūriu kitaip ir tai neretai e, minėjau, ypač pastaruoju metu. Aš manau, kad daug daugiau uh, reikėtų matyti atsakomybės ir nacionalinių vyriausybių pusėje. Taip pat dokumente pabrėžiama, jog būtina derinti politikos rytis, tam tikrose rytise sutinku, tai būtina daryti, pavyzdžiui, mokesčių politikos rytis turėtų būti labiau suderinti, ypač kai kalbame apie kapitalo apmokestinimą. Bet nesu esu labai tikras dėl to siūloma minimalaus darbo atlygio, nes kadangi produktumas, darbo našumas valstybėse narėse labai skiriasi, tai, tai galbūt nebūtinai reiškia, kad padidės užimtumas Ispanijoje ir Portugalijoje. Na, taigi, manau, kad reikia labai atsargiai žiūrėti į reikalavimą suderinti, harmonizuoti įvairias politikos rytis. Na, taip pat ta, dokumente E, daug dėmesio skirima naujovėms. Na, na ir, aišku, finansinės rinkos yra linkusios veikti nevaržomai, čia reikėtų tam tikro reglamentavimo, bet vėlgi galima pasirinkti skirtingą požiūrį į finansinių rinkų reglamentavimo sistemą, jeigu pažiūrėsime Junktinę karalystę ar JAV, ar e, priešingai prieš pastatytume Europos finansinių sistemų mas kontinent žemynė, tai pastebėsime, kad tos reglamentavimo sistemos yra skirtingos Europos žemynė ir tinkamesnės negu anglosaksų pasaulyje. Na, dabar e, valstybė narė teikdama pagalbą ir kišdamasis turėtų pasverti uh, privalumus ir trūkumus, tam, kad tai nesukeltų problemų. Taip pat atkreipčiau dėmesį į pajamų paskirstimą. Na, tiesą sakant, tikriausiai žinote, yra gana aišku, kad tai yra dalykas susiję keliantis E, socialinių problemų ir per pastarosius e, pastaraisiais dešimtmečiais Europos Sąjunga e, pas, pajamų paskirstimas labai sunelygiai Europoje. Nežinau, ar dėl to reikia kaldinti ekonominį sustingimą. Na, aš manau, kad reikėtų galbūt parengti atskirą dokumentą skirtą pajamų paskirstimui Ir kadangi tai yra ilgalaikė problema, tai reikėtų atskirų politinių sprendimų ją spręsti. Na, dabar Indija ir Kinija tapo pasaulinės ekonominės rinkos dalyvėmis ir beveik per naktį istoriniu požiūriu. Ir ekonominių požiūrių gyventojų skaičius padvigubėjo ir tai daro spaudimą Europos ir JAV atlyginimams. Ir dėl to spaudimo tie tai nega, atlyginimai negali aukti, kita vertus padidėjo spaudimas gauti kapitalo. Na ir todėl tai atsiliebė um, atlyginimui gyventojai, o priešingai Indijoje, Kinijoje vyko atskiras dalykas, gyventojų paimas išaugo ir bet kuriuo atveju, manau, formuluojant ES atlyginimų politiką ir, ir perskritant atlyginimus, uh, E, turime prisiminti, kad tai, kas vyksta Europoje, yra visiškai priešingas dalykas tam, kas vyksta Indijoje ir Kinijoje. Kai vėlgi dėl didžiosios depresijos, e, taigi pastaruosius 2-3 e, metus charakterizavo kapitalo praradimas ir augantis nedarbas. Ir vėlgi tai tas ta poveikis atlyginimų perskirstimui yra dvi gubas. Iš vienos pusės žmonės prarado pajamas, ypač tie, kurie ne, ne, negavo, prarado darbą, o tie, kurie vis dėlto išlaikė savo darbo vietas, jiems dabar sekasi geriau negu prieš dviejus metus. Na, taigi atlyginimo paskirstimas, pajamų paskirstimas yra ilgalaikis politinis klausimas, kurį reikia spręsti. Mano manimu, kai kalbame apie problemas, tai pirmiausia reikia kalbėti apie įsiskolinimo lygį. Arba, jeigu tai pažvelgsime kitaip, tai yra tų valstybių nusistatytų įsiskolimo tikslų nesilaikimas na, įmonės, vartotojai, valstybės, vyriausybės įsiskolinimo ir tas įsiskolinimo lygis kelia sisteminės grėsmės ir atsilbė augimui. Panašiai JAV ir Junktinė karalystė įsiskolinimas nebuvo krizės priežastis, jis tiesiog paskatino krizės įsisubavimą. Vėlgi kitas dalykas - taupimo mastai, kai kuriuose valstybėse jis gerokai sumažėjo. Manau, kad šiame dokumente e, įsiskolinimo ar taupimo e, mastai nėra e, pakankamai nuosekliai išnagrinėtas. Aš manau, kad tai turėtų būti finansų politikos e, ašis. Jeigu pažvelgsime į taupimą ir įsiskaitimą e, lygiai Vokietijoje, Prancūzijoje ir Junktinėje karalystėje 70-2009 metų laikotarpį, taigi tai Prancūzijoje, Vokietijoje 15-17 taupimo, 17 procentų siekia E, lygiai tai. Tai Portugalija e, nuo 17 nukrito iki 7 procentų, Ispanijoje iki nus, nuo 15 iki 6, o Junktinė karalystė nuo 10 iki 2 procentų. Taigi matome, kad e, tos šalis, kuriams sunkiausiai susidoroti su ekonominiu nuosmukiu, yra kaip tik tos, kuriuose gerokai sumažėjo taupimo mastai, o tuo tarpu Vokietijoje padėtis yra gera, kai tuo tarpu jį pasižymė ir uh, dideliu, stabiliu taupimo mastu, o lygiai taip pat Ispanijoje, Portugalijoje, kur yra problemų, taupimas sumenko ir todėl ir be, be griežtos finans pa, ir mokesčių politikos dabar išaugo valstybinė skola ir dabar tai mažina ir valstybių konkurencingumą. Ir tiesą sakant, per pastarosius dviejus metus, aštuntais, devintais metais, abiejose šalise pradėjo aukti taupimo mastai ir konkurencingumas išlėto buvo atkurtas. Na ir infl infliacija yra gerokai mažesnė šešiose šalise nei eurozonos vidurkis. Na, taip pat manau, kad dokumente reikėtų kalbėti ir apie fiskalinių mokesnių domenų skaidrumas. Tai, tai paskatintų viešai sektorių taupyti. Tiesąką nėra prasmės atkreipti dėmesį į stabilumo ir augimo paktą, jeigu Eurostatas e, nereikalaus griežčiau teikti skaidrius finansinius duomenis. Na ir dažnai yra gražinamis, e, gražinami duomenis, statistiniai duomenis ir Eurostatas su tuo sutinka, taip neturėtų atsitikti. Taigi yra labai plati viešos valstybinės skolos apibrieštis ir mokestinės e, pajamos e, turėtų būti vardintos konkrečiais skaičiais, kurie būtų panaudoti pažangai vertinti. Ir manyčiau, skaidrumas yra pagrindinis atsakas į tą kritiką išsakytą stabilumo ir augimo paktai. Dėkuoju profesoriui Kampas Dekūniui ir dabar suteiksiu žodį profesoriui Lorenzo Denželis iš Venecijos. Prašau. Yes. Thank you very much. Member of the Parliament. Labai ačiū. Gerbiami parlamento nariai. Gal aš geriau kalbėsiu itališkai, nes jūs turite puikią vertimo sistemą. Ponios ir ponai. Ponios darės pranešime kurį man atsiuntė paskaityti ir pakomentuoti. Tai galiu pasakyti, kad jis yra labai išsamus, yra daug dalykų, kurie, kuriems iš esmės galima pritarti. Yra keletas dalykų, dėl kurių galima ginčytis, tačiau aš abejoju dėl keturių dalykų ir kuriems nepritariu. Tai yra įmonių mokesčio ES nustatymas, įvedimas bent jau šiuo metu Europos Sąjungos ir taip turi pakankamai didelę mokesčių naštą ir tiek bendrovės, tiek piliečiai įvedus eurą sumokėjo jau nemenka indėlį, taip sakant, laipsniškam Europos suvienijimui. Taip pat nepritariu tai daliai, kur kalbama apie finansinių sandorių mokesčių įvedimo. Turiu pasakyti, kad šis sektorius ir taip yra susilpnintas, jį reikia stiprinti ir plėtoti, o ne uh, uždėti dar mokestinę naštą. Na, ir po to kvietimas boikotuoti Goldman Sachs e, banką. Aš nemanau, kad patys bankai, kuria politiką, bankininkai, jiems reikia kai kuriomis sąlygomis taikyti sankcijas. Tai yra Josko ir tada sujungimą į ASB ir Josko sujungimas į vieną uh, instituciją yra galbūt neteisingas. Jo kiekviena turi savo funkciją ir jų sujungimą reikėtų pirmiausia gerai apsvarstyti, ar reikia tai daryti. Kai kurie dalykai jau čia buvo paminėti, kai ponas Borgėcijo šį rytą kalbėjo. Jis e, turėjo galimybę paskaityti mano e, dokumentą prieš posėdį ir aš noriu jam padėkoti, kad jis atsižvelgia į kai kurias mano išdėstęs nuomonės. Tikiuosi, kad mano raštu pateiktos pastabos taip pat buvo išdalintos visiems. Aš savo e, dokumentos skirčių ir dvi dalis, tai yra vyriausybių priemonės ir valdymo taisyklės. Taigi, vyriausybių priemonės. Kai kurios priemonės yra akivaizdžios, tačiau, mano manimu, jas vis tiek reikėtų dar kartą išvardyti. Visų pirma, kai kalbama apie valdžios išlaidų mažinimą, tai tuomet liktų daugiau pinigų piliečių kišenėse. Ir tie pinigai galėtų būti išleisti vartojimo prekiams arba padidinti investicijoms, jeigu kalbėsime apie bendrovės. Taip pat noriu pasakyti, kad mums reikia mažinti viešuosius deficitus ir valstybės skolą. Tai nėra tas pats. Ir aišku, reikia kovoti su mokesčių vengimu. Dėl konkretesnių nuostatų manau, kad reikia padidinti bankų kapitalizavimą. Taip pat turime padidinti jų priežiūrą, sustiprinti jų priežiūrą. Taip pat reikia atsižvelgti į sverto veiksnius, kai kalbame apie finansinį sektorių ir kažkaip jį valdyti. Italijos banko valdytojas praėjusi pirmadienį per metinį susitikimą pabrėžė, kad reikia daugiau kontroliuoti likvidumo riziką. Noriu tai pabrėžti, tai yra svarbu. Taip pat aš manau, kad turime reguliuoti labai bankų išleidžiamas obligacijas, kurios yra didelio spekulacinio labai spekuliatyvios. Tai yra, reikia užtikrinti, kad e, tokios obligacijos ar vertybiniai popieriai būtų susitytos tam tikrais kriterijai, pavyzdžiui, e, su kapitalo santykiu ir panašiai, nuo savo kapitalo santykiu. Dar vienas dalykas, kurį minėjo ponas Borhecijo, tai yra reikia vengti interesų konfliktų. Kas beišleistų akcijas ar obligacijas ir kas tai tie, kas vertina jas, kas veikia kaip tarpininkas ar patarinėja investuotojams. Visi šie žmonės turi būti skirtingi žmonės. Tas pats asmo negali e, sėdėti su keturiomis kepurėmis. Ypač, kai kalbama apie reitingavimo agentūras. Ir aš e, tikrai kalbu apie tai ne dėl mados, bet iš tikrųjų manau, kad tos agentūros dirba labai blogai. Pavyzdžiui, 3A reitingas suteikęs bendrovėms, kurios po kelių dienų bankrutuoja. Taigi, finansinių produktų reitingavimas e, ir tie žmonės, kurie kūrė finansinius produktus, turi būti skirtingi žmonės. Ir aišku, jie turi būti prižiūrimi ir uh, tai turėtų daryti arba Europos centrinis bankas, arba bankų sistema. Tai, pavyzdžiui, galėtų būti valstybių narių centriniai bankai. Ir čia aš pritarčiau ponui Borkesijo. Aš taip pat manau, kad turime galvoti ir apie kitas nepriklausomas institucijas. Pavyzdžiui, biržoms, draudimo rinkai, bank, bankų rinkai, finansų rinkoms. Tos rinkos turi būti veiksmingos ir tvirtos, bet ne, jos turi būti neužkrėstos. Padidinus e, spaudimą iš politikų pusės jiems. Tos institucijos e, turėtų apjungti techninius ekspertus o ne politikų paskirtus e, žmonės. Keletas dalykų, ką galėtų padaryti ES. Asmeniškai manau, kad dar reikia šį klausimą panalizuoti. Turime bendrąją pinigų politiką. Aš manau, kad jos nepakanka ir galbūt reikėtų galvoti apie bendros ekonominės ir finansų politikos kūrimą. Kita vertus, tai tai, tai yra ES neturėtų apsiriboti sustarimais dėl atskirų politikų tarp valstybių narių, bet turėtų turėti vieną bendrą politiką. Tai galėtų būti ir e, mokesčių politika. Tai nereiškia, kad ES rinktų mokesčius, tačiau visų pirma, ji turėtų pasistengti suderinti e, discipliną, tautimą ir susitarti dėl mokesčių, dydžių mokesčių draudimų ir vengti konkurencijos pritraukiant kapitalą, kas šiuo metu tarp ES šalių egzistuoja. Dar vienas dalykas dėl vyriausybių priemonių. Tai būtų dalykai susijęs su apskaita. Patiriame tendenciją Europos Sąjungoje, kai kalbama apie rizikos ribojimo normatyvus vertinant bendrovės ir jų turtą pagal istorinius metodus. Ir atrodo, mes periname prie sistemus, kurie pagrista tikrąją vertę. Tai yra labai pavojinga. Pavyzdžiui, IASB, tarptautiniai apskaitos standartai, iš tikrųjų veikia gerai. Nes jie akcentuoja tai, kas iš tikrųjų yra įvykę. O jeigu naudosime tikrosios vertės metodą, tai tai bus vertė, kuri e, naudojama apmokestinamai vertėjai. Tačiau jeigu tie skaičiai yra neteisingi, reiškia visa liktis taip pat bus neteisingi. Todėl visą šį metodą reikia iš naujo dar kartą apgalvoti. Toliau labai trumpai apie valdymo taisyklės. Pavyzdžiui, turime valdybų narius, vadybininkus bendrovėse, kurie galvoja per, apie trumpą laikotarpį ir už tai jiems yra mokama. Man atrodo, kad mums reikia iš naujo apgalvoti visą šią strategiją. Bendrovių valdybos ir tai, kaip struktūrizuojamas jų atlyginimai, turėtų būti apgalvoti iš naujo, kad vadovai galvotų apie ilgalaikę strategiją. Taip pat svarbu priboti galimybės žmonėms vadovauti bendrovėms ir tuo pat metu teikti paslaugas, pavyzdžiui, kai jie konsultuoja bendrovės e, mokesčių ir kitais klausimais. E, tokie interesų konfliktai turi išnykti, turime atskirti įvairias funkcijas. Na ir baigiant, e, klausimas dėl to, kad dirbantieji būtų įtraukti į bendrovių valdymą. Apie tai e, kalba ponė Berės ir savo pranešime ir man atrodo, kad tai yra labai svarbu. Tai svarbus aspektas. Kai kuriamos bendrovių valdybos, dirbančiųjų dimensija taip pat ten turi atsispindėti kartu su investuotojų dimensija. Turime, reikia sistemos, kaip pavyzdžiui buvo Vokietijoje, kur teisės aktuose būtent tokia sistema numatyta, kai darbuotojai administracinėje valdyboje taip pat e, jos darbe dalyvauja. E, taip pat ir e, stebėtojų valdyboje, pavyzdžiui. Šįryt sutikau pono Koferatį, e, parlamento narį, kuris yra iš mano miestą, jis sakė, kad buvo sukrėstas tos minties, kad reikia įtraukti darbuotojus į e, bendrovių valdymą. Aš jį suprantu, nes e, dauguma pramonininkų yra prieš tai nusiteikę. Tačiau profsąjungos irgi šiek tiek atšiaurios yra šiai idėjai. Jeigu pažvelgsime į Italijos Respublikos konstituciją, ten yra nuostata, kuri skatina e, darbuotojų dalyvavimą bendrovių valdyme. Tai buvo anksčiau, tačiau iš karto po antrojo pasaulinio karo buvo manoma, kad profsąjungų darbuotojai negali e, dalyvauti bendrovių valdyme, nes tada baigsis klasų karas. Na, aš manau, kad tokia priemonė galėtų šiek tiek pristabdyti kapitalo sprendimus, e, kuomet e, kom, jie turi poveikį darbuotojams. Na ir darbuotojai turėtų dalyvauti bendrojo valdyme. Ačiū. Toliau trečiasis mūsų ekspertas Sonika Pūras. Uh, thank you so much for having me here. Ačiū, kad pakvietėt mane į savo posėdį. Aš pasistengsiu savo pastabose apsiriboti labiau praktiškais elementais susijusiais su, su pranešimu ir bendromis pastabomis. Pranešimas buvo tikrai labai įdomus, labai daug vertingų minčių, ypač tokiu laikotarpiu, kuomet panašu, kad trūksta vizijos. Uh, panašu, kad trūksta mm, politinės vizijos, kaip spręsti tuos įvairius iššūkius ir visi, visi siūlomi variantai labiau yra skirti sureaguoti, o ne užbėgti už akių kažką prognozuoti. Uh, Taigi, pranešime yra labai daug įdomių minčių, kurios kartu apjungtos ir sudėtos į pranešimo projektą, kuriam tikriausiai bus teikiama ir pakeitimo, aišku, bet gal atrodys lyg ir neaišku, ką daryti po to su tom mintim, kai jos jau bus visos apibendrintos uh, tame pranešime, kad lyg ir netrūktų tos iniciatyvos ir tų minčių ES, kad dar po to dar būtų ir mm, tolesni veiksmai, kad e, ne vien tik tai būtų kalbama apie pagrindinius mechanizmus ir siūlomus variantus, kad būtų aišku, jog ne vien tik tai yra tam tikri pasiūlymai, bet yra ir kažkokia tai institucija, kuri teikia tuos siūlymus ir kuri nori užtikrinti, kad tai būtų įgyvendinta. Tai reiškia, kad e, būtent e, tos vizijos reikia ir iš politinio požio taško. Aš taip suprantu, kad krizės komitetas turi sutelkti dėmesį ne vien tik tai į finansinius ar ekonominius aspektus, bet turi turėti holistinį bendrą požiūrį, kuris integruotų visus aspektus. Tai yra ir, pavyzdžiui, ir neligybės lasmai, ir spekulacijos, ir taip toliau. Mm, ir bandoma čia kažką padaryti ir stengiamasi būtent integruoti socialinius ir ekonominius aspektus. Aš manau, kad galbūt tais ryčiai reikėtų dar daugiau e, darbo, reikėtų dar daugiau dėmesio. Uh, Aš taip suprantu, kad krizės komitetas turi e, įgaliojimus pažvelgti tiek į, į trumpalaikę, tiek į ilgalaikę perspektyvą. Taip, dabartinė krizė kilo dėl tam tikrų problemų. Iš esmės tai buvo finansinė krizė, kuri po to išsirutuliojo į ekonominę ir socialinę krizę. Tačiau problemos Europoje jau pastebimos ilgą laiką. Ir taip, teisingai, į krizės fiskalinė ypač kaina yra labai didelė, tačiau dar didesnė problema yra ta, kad jau pastarosius 2-30 mečius yra netinkamai paskirstomos pajamos, kadangi finansinės sistemos netlieka savo funkcijos ir ekonominis ir politinis valymas nepateisina suteikto pasitikėjimo ES. Taigi aš manau būtų labai naudinga, jeigu pranešime būtų kalbama ne vien tik tai apie trumpalaikio laikotarpio aspektus, tai yra kas atsitiko, kas dabar vyksta, bet ir kad būtų pažvelgta į ilgalaikio laikotarpio problematiką. Aš taip suprantu, galvojant apie šį pranešimą, kad būtų gerai m, mm, būtent pasiūsti aukščiausio lygio politinę žinę, kuri būtų skirta aukščiausio lygio europinio europinėms institucijoms, um, vadovų tarybai ir taip toliau, parlamento komitetams. Ir taip pat, kad būtų pasiūlytos tam tikros politikos idėjos, nes kartais matosi, kad valstybių narių, net ir finansų ministerijos nelabai susigaudo, ką reikia daryti, nes tikrai yra dedama labai daug laiko į tą procesą, į tos pasirengimus, yra daug įvairiausių klausimų organizuojama, tačiau reikia, kad būtų aišku, kokia tai yra tolimesnė vizija, nes visi tik tai dabar puola gaisinti gesrų, gaisrų, tačiau reikia ilgalaikės vizijos į ateitį. Ir aš manau, kad jūs turite atlikti ir dar tą spragų užkaišymo misiją. Yra kitos institucijos, kurios atlieka kitus darbus, kuriams galima pavesti kitas funkcijas. Tačiau yra labai daug įvairių aspektų, klausimų, kurių nieks nesprendžia. Ir kadangi nėra kitų institucijų, Na, aišku, yra tokios, tarkim, institucijos kaip mūsų, tokie pamastymų centrai, idėjų centrai, tač, kurie atlieka vieną ar kitą funkciją. Tačiau ir reikalinga tokia institucija kaip Europos parlamento krizių komitetas, kuris gali mąstyti apie ilgalaikę viziją, ką reikia daryti. Pavyzdžiui, kaip Senato m, mm, pakomitetis, senato pakomitetis, kuris e, generavo e, iš pagrindinių faktų, tai teisingai, gal man saks, ten viskas varėtas, bet e, iš generavo deklaravo pačią viziją. Tai ar vyksta pas mus, kas po to bus, kas po visų tų gelbimo paketų, po visų tų priemonių įgyvendinimo, kas bus toliau, ar vyksta tos plačiosios diskusijos taip kaip JAV. Taip, gerai, Goldman Sachs pranešimas, viskas e, yra, tačiau man atrodo, kad Deutsche Bank nedaug ko skiriasi nuo Goldman Sachs. Reiktų to nepamiršti. Aš manau, kad yra labai svarbių makro aspektų. Yra mobilumo tam tikrų aspektų, kapitalo mobilumo, tačiau neturime fiskalinio koordinavimo, darbo rinkos vis dar fragmentuotos ir dar yra daug e, disbalanso. Uh, mes galime grįžti prie valstybių narių lygio arba mes galime žengti į priekį prie tikros ES, nes kol kas mes esame įstrigę kažkur per vidurį ir situacija yra labai nestabili. Todėl ir yra reikalingos diskusijos dėl to struktūrinio koordinavimo. Mums reikia arba daugiau ES, arba mums nereikia ES iš vis nes jeigu mes vėl taip e, per vidurį kažkur tai busim pastrigę, tai nieko neduos ir vėl bus tik problemos ir problemos. ES pagrindiniai principai buvo tie, kad ES buvo grindžiama prielaida, kad bus konvergencija. Dabar mes matome, kad tas neįvyko. Tas neįvyko dėl iš dalies kultūrinių skirtumų, iš dalies dėl struktūrinių skirtumų, ekonomikos ir dėl skirtingų išeities taškų ir taip toliau. Dabar, manau, realybė yra tokia. Mes turime pripažinti, kad nacionalinės ekonomikos bus skirtingos ES, taip pat ir eurozonoje. Ir iššūkis yra toks, o ką mes dabar su tuo galim padaryti, kad aišku, išvengiant nestabilios situacijos. Manau, kad pagrindinė mano mintis būtų tokia, reikia padidinti politikos erdvę. Mes turime įvairių krizių sus sankaupą. Mes turime fiskalinės problemas, užimtumo problemas, finansų reguliavimo problemas ir taip toliau. Ir mes neturime politikos įrankinės, ar tai nacionalių lygmenių ir ypač europinių lygmenių, kuri leistų mums įspręsti visą šį iššūkių paketą. Net jeigu pas, pažvelgtumėm į senus laikus, kur, kuriais labai žavisi finansų ministerijos, vis tiek yra problema. Aš, ne, aš tikiu vienu, viena politikos priemonė kuri leistų išspręsti visas tas problemas. Net jeigu vis tik tai sugrįžtume prie to, kas buvo anksčiau, vis tiek būtų per daug politikos priemonių. Aš manau, kad iš to reikia pasimokyti iš besivystančių valstybių. Nes pas mus Europoje buvo penelyg patogi, rami situacija. Taip, mes e, neturėjom, neturime dabar monetarnės laisvės valstybių narių um, lygmenių, tačiau buvo uh, kreditų uh, nustatyti santykiai, buvo uh, atpakank, atpak, papildomas uh, monetarnės valdymo priemonės, kurios vis dar yra Kinijoje, Indijoje, kitur. Tai tos besivystančios valstybės, kurios dabar turi spręsti daug rimtesnės fiskalinės krizės uh, ir uh, valstybės skolos užimtumo ir kitas problemas ir ta, tos problemos jo, jas jau sprendžia daug ilgesnį laiką. Mums tai yra naujiena, jos su tom problemom dirba jau ilgą laiką, taigi manau, mes turime dabar iš jų pasimokyti, ką daryti su perviršinė valstybės skola, ką daryti su politikos priemonėmis, kad ne vien tik tai panaudoti palūkonų normas, kas yra labai bukas ginklas, bet kad būtų ir kito, kitos priemonės galima panaudoti kaip kredito mm, pro, normos ir taip toliau. Tik tai galėtų spręsti ne vien tik tai esamus iššūkius, bet taip pat ir naujus iššūkius, kuriuos sunku prognozuoti, bet kurie gali atsirasti. Aš manau, kad tai būtų mano pagrindinė mintis, kurią noriu e, jum perteikti. Aš manau, kad būtų naudinga pažvelgti į mm, trumpalaikio laikotarpio priemonės. Būtent dabar reikėtų išplėsti politikos priemonių paketą. Ir aišku, mes nenorime suskaldyti eurozonos, mes norime sumažinti socialinę žalą padarytą e, užimtumo, socialinės e, apsaugos sistemose. Uh, Manau, kad atėjo laikas suprasti, kad kreditų srautų srityje ir kreditų judėjimo srityje yra didelės problemos. Aišku, viena iš minčių mes galėtumėm pritaikyti europinį moratoriumą premijų mokėjimams ir dividendų išmokėjimams tol, kol, išmokėjimams tol, kol nebus pasiektas toks kapitalo pakankamumo lygis, koks reikalavimas pagal bazelį 2, 12-13 procentų, gal prireiks dviejų, gal prireiks dešimties metų, bet iš tikrųjų tai yra tai, ką palūkūnų normos leidžia bankams padaryti, kad nekištų jie ranką į, į klientų kišenės, bet kad iš tikrųjų užtikrintų augimą eurozonoje ir atstatytų kreditų kreditų judėjimą. Taip pat reikia dar vieną e, dalyką atkreipti dėmesį į um, išorinių uh, faktorių apmokestinimą. Tai yra tai, kas mums reikalingos naujos fiskalinės pajamos, pajamos, kurios nepakenktų augimui. Ir jeigu galvojame apie, pavyzdžiui, išornių veiksnių apmokestinimą, tai galėtų būti geras variantas, pavyzdžiui, ekologijos mokesčiai. Į, aišku, reikia kovoti su mokesčių vengimu. Um, tą galima daryti valstybių narių lygmenių, bet daug ką galima padaryti ir paneuropinių e, lygmenių. Taip pat yra vidutinės trukmės daug priemonių, toj baigsiu, kurias, kurios galėtų leisti užtikrinti, kad reguliavimo sektoriaus reformos uh, leistų spręsti realios ekonomikos problemas, ne vien tik tai finansinės problemas. Kiekvienas teisės aktas dabar yra skirtas sureaguoti į situaciją, tačiau niekas nekelia klausimo apie um, tai, kokia vizija turi būti, kokių mes norėsime finansinių sistemų ateityje, kad, kad jos galėtų paremti tokią tvarę ekonomiką, kurios mes norėsime. Mums tokių reikia finansinių sistemų ir tokiu pagrindu mes turime galvoti apie, sistemi, apie mūsų įstatyminės bazės keitimą pasikeitimą. Aš manau, kad labai svarbu yra planuoti nenumatytoms situacijoms atvejus. Vienas dalykas, ką galime garantuotai pasakyti, kad ateityje vis tiek bus krizių, įvairių krizių. Bet kitam atveju mums reikėtų pasirengti daug geriau nei šiam. Uh, invite... Dėkuoju. Ir dabar paprašysiu čia esančių kolegų pakomentuoti. Uh, Na, pervanš, pradėsiu nuo tavęs, jūs esate pranešė, taigi žodis jums. Tiesiog e, informuosiu ekspertus, kad, e, šiandien, kad jau įvyko diskusijos, profesorius Angela jau dalyvavo ir e, parlamento nariai, komiteto nariai jau aptarė šį pranešimą, bet dabar, aišku, turime naujų ir taigi pradėkime diskusijas. Ačiū. Parlamentiniam mm, darbe yra daug sudėtingų, nedėkingų situacijų, bet yra ir um, tokių momentų, kai supranti, kad esi ne vien tik tai kažkoks tai diskusijų aparatas, kad iš tikrųjų gali kažką tai nuveikti naudingo. Vat, ir tokios diskusijos yra tikrai labai svarbios mūsų gyvenime. Ačiū Jums. Aš tikrai labai tokiais primityviais metodais remiuosi, aš tiesiog pasižymėjau jūsų, nuost, jūsų išsakytas mintis ir, ir ka, į ką aš norėčiau sureaguoti, kad aš labiau už politinio požiūrio taško. Dėl to, dėl aplinkos, dėl dėl to, kaip, ką, su, ką daryti su iššūkiais kylančiais, kaip išbristi iš krizės. Na, aš gal čia kiek paprovokuosiu jūs, rengdama pranešimą. Aš visų pirma pasakiau, kad uh, Mm, pajamų paskirstimo nevienodumas, e, netoligumas yra viena iš e, krizės priežasčių ir krizė dar labiau paaštrins situaciją. Jau dabar matome, kad pajamų perskirstimo sistemoje yra juntamas didelis krizės poveikis. Ir būtent netgi pačios krizės ištakose pajamų e, netoligumas ir prietinės vertės paskirstimo e, nevienodumas yra sėtini su kapitalo judumu ar nejudumu, darbo jėgos judumu ir taip toliau. Ir tai tikrai yra ne šiaip kažkokie tai šalutiniai veiksniai, tai yra labai svarbus krizės elementai, tas turi būti aiškiai išryškinta. Uh, nes tai yra vienas iš krizės priežasčių, priežasčių sukėlėjų. Pone Kampus, aš nelabai supratau, ar tai gerai ar negerai, ką jūs kalbėjote apie institucijas. Uh, Man atrodo, kad dinamika yra labai svarbi ir aš toliau galvosiu, kad tai, ką mes vadiname institucijų trikampių um, ES instituciniai struktūroje, tikrai turi savo vertingų elementų. Ir pirmininko Hermano Van Rompoje pirmininkaujam darbo grupė atlikta daug darbo ir Ir sakoma, kad reikėtų arba likti dabartiniai situacijai, sustiprinti stabilumo paktą ir iš, išsaugoti eurozoną. Kita vertus, kiti sako, kad reikėtų gal, galvoti iš esmės apie naują e, vadovavimą eurozonai. Man atrodo, institucinė struktūra čia yra labai svarbi, nes ji gali Mm, padėti įveikti tas, tas visas problemas, kurios yra atsiradusios nuo perimo prie euro ir gali padėti įvertinti dabartinę situaciją, kuomet biudžeto politika vis dar turi labai svarbu nacionalinį pobūdį. Uh, ir dėl to kyla atitinkamų problemų. Aš sąžininkai galvoju, kad e, kai kalbame apie e, ekonomikos ir pinigų e, sąjungos veikimam, čia turime tris variantus. Arba galvojame, kad stabilumo paktas yra e, reikalingos ES taisyklės ir kad e, tiesiog problemos yra kilusios todėl, kad tos taisyklės buvo blogai įgyvenimas ir jas tiesiog reikia griežti tol, kol nebeliks jokio e, troškulio, noro jas dar labiau griežtinti ir tai leis um, sustiprinti eurozoną, padaryti ją konkurencingą ir taip toliau, na aš tikrai tuo netikiu. Kitas galimas scenarius yra galvoti, kad um, integruotos valiutos zona turi turėti integruotą biudžetą ir taip toliau ir kad, kaip amerikiečių pavyzdžių, mūsų biudžetas turėtų sudaryti 20 procentų BVP ir taip toliau. Na, iki to gal prieisime, bet aišku, ne vidutinės trukmės laikotarpiu. Tačiau galima galvoti apie tokį kelią, vis tik būkime realistai. Nereikalaukime, kad tai vyktų rytoj ryte. Aš tikrai neįsivaizduoju, ar tai būtų įmanoma padaryti rytojus rytui. Taigi, tarptų dviejų scenarijų yra tarpinis variantas ir mes puikiai suprantame, kad e, konkurencingumo atotrukis yra milžiniškas, kad tai pakenkė mm, eurozonai, perimui prie euro ir taip toliau. Aišku, tos minties, kad kiekvienas susitvarko savo namuose, e, nepakanka tokio požiūrio, kai eina kalba apie eurozonos valdymą ir tą pridėtinę vertę, kurios mums reikia iš jos. Pone Kampos, jūs sakėte, kad um, pranešime labai daug dėmesio skirta europiniai dimensijai. Na, bet taip, mes šitam ir esame. Galbūt, na, aišku, yra dalis skirta valstybėms narėms, tačiau jau čia yra mūsų pranešimo specifika. Tuo ir skiriasi mūsų pranešimai nuo komisijos pranešimų. Uh, Nes aišku, e, anie pranešimai, tai e, be abejo, jiem turi pritarti valstybės salės taryboje, taigi turi būti derinami su valstybių narių požiūriu, tuo tarpu, kai mūsų pranešimai yra rengiami nepriklausomai nuo to, ką valstybių narių vyriausybės galvoja ar turi padaryti. Na, nežinau, kiekvienas turi pradėti nuo savęs, ar ne, kiekvienas visų pirma turi atlikti savo darbą. Taigi, dėl mokesčių harmonizavimo, suvienodinimo, aš džiaugiuosi, kad jūs pritarėte mano mintims dėl darbo užmokesčio. Du dalykai. Visų pirma, nesiūlau suvienodinti e, minimalaus darbo užmokesčio. Visų pirma, Tai yra vertimo klaida, e, palyginti um, originalą su uh, prancūzišku variantu. Eina kalba ne apie uh, minimalaus darbo užmokesčio, uh, suvienodinimą, o eina kalba apie minimalių pajamų suvienodinimą. Ir aš kalbu netgi ne apie suvienodinimą, o aš kalbu apie tai, kad kiekviena valstybė narė turėtų turėti tam tikrą suderintą minimalų pajamų lygį, kuris išplauktų iš socialinių konsultacijų, dėrybų ir taip toliau. Ir galėtų jį nusistatyti kiekviena savo pajamų lygį. Dabar dėl taupimo klausimu. Taip, tiesa, pranešime mes e, šnekame labai daug apie amerikietišką variantą, nes, e, aišku, globalių lygmenių žiūrint, tai <laughs> iš kur kilogi krizė. O europinių lygmenių labai dažnai yra tokia tendencija e, labai pataikauti nuomoniai, kad galima leisti namų ūkio įsiskolimą aukti kiek tai nori, nes iš, bet iš tikrųjų daugam iš mūsų mm, kyla sunkumai, mes norime pasmerkti revolving credit, tai yra iš tikrųjų pragaro mašina, ties um, nenutrūkstamai besitensis tas kreditas e, iš tikrųjų tai yra baisus jungas namų ūkiai, aš manau, apie tai turime kalbėti, apie mm, namų ūkio įsiskolinimas ir situaciją turi, būti, turi susilaukti ypatingo dėmesio. Ir kita vertus, namų ūkio taupimo kultūra yra labai svarbus dalykas taip pat. Um, Pone Dendželis, ačiū už jūsų mintis dėl e, įmonių pelno mokesčio. Na, aišku, jūs suprasite, kodėl mūsų mm, nuomonės skiriasi. Apmokestinimas turi būti skirtas e, transakcijoms, operacijoms apmokestinti, taigi suprasite, kodėl um, mūsų nuomas skiriasi. Dėl Goldman Sachs boikoto, na, ačiū, kad jūs tai paminėjote. Iš tikrųjų, galbūt uh, kai ką pralinksmina, kai ką mm, suneramina tai, kas yra pasakyta pranešime, bet iš tikrųjų yra tokių minčių. Vakar um, pra, Prancūzijos vieno iš regionų, tai yra Paryžiaus regiono um, taryba um, paskatino, bai, paragino visus boikotuoti tuos bankus, kurie veikia um, mokesniuose rojuose. Labai svarbu, kad taupimo, investavimo srityse mes e, turėtumėm tokias strategijas, kurias įgyvenintų patys operatoriai. Tai aš manau, kad tai leistų e, išbristi iš krizės taip pat. Na, Goldman Sachs ar kiti, na, aišku, čia priežasis akivaizdžios. Goldman Sachs tai yra tokie sėkmingiausia institucija, kuriai labiausiai pasisekė e, vykdant tokią veiklą, nes iš tikrųjų palyginti e, jų veiklos skaičius su kitais, tai jų dvigubas turbūt pelnas, tarkim, investavimas rytie. Aš manau, kad e, tarp mūsų yra konsensas dėl to, kas sukėlė krizę, būtent tai yra tas ta, atotrukis tarp finansavimo mechanizmo ir realiosios ekonomikos poreikių sukėlė krizę. Tačiau kažkodėl tai nekeliamas klausimas dėl a, m, tų institucijų vaidmens, kurios realiai įkūnijo šį a, verslo modelį. Aš duriau pirštų tik į a, Mm, Ildefrance regiono, Paryžiaus regiono tarybos e, sprendimą. Kodėl? Todėl, kad šiandien kai kurie um, rinkos subjektai vis tik tai teikia pirmenybę kitokioms investavimo institucijoms nei Goldman Sachs. dėl rinkų susiliejimo ir taip toliau, iki kiek eisime pasaulinis modelis, globalizacijos modelis, na, nemanau, kad mes turėsime vieną instituciją, kuri bus kompetitinga visais klausimais, kas tik e, bebūtų svarbu pasaulyje. Ankstesnė kadencijoje mes jau kalbėjome tos dalykus. bet e, jeigu žiūrėtumėm į, a, į apskaitos standartus, Bazelio komitetą, no, gerai, monitoringo buvo komitetas, kuris turėjo viską e, e, kontroliuoti pasiremiant savęs įsivertinimo principų, kas iš to, aš um, norėjau pasiūlyti, kad buvo pasiūlymas jos kop jos ko prijungti prie TVF, bet tai nėra jos ko. Reikia, kad kiekvienas iš savo geto išeitų, kad, kad kad ne vien tik tai auditoriai vadovautųsi apskaitos standartais. E, kai kalbame apie išvedimą iš krizės, tai labai svarbu prisiminti tai, kad kiekvienas sėdėjo užsidarė savo ten tam gete ir nematė, kas toliau, kas už žibų jų darosi. E, juk apskaitos to standartai, tai nėra tik tai kažkokie tai skaičiai, tai yra ir um, dinamika. Ir tas fair value principas, sąžiningos vertės principas, tikrosios vertės principas, Bet juk reikia apjungti labai daug e, veiksnių, kad galėtum turi, užsitikrinti geresnę pusiausvyrą. Man atrodo, tai yra svarbu. Dėl reitingavimo agentūrų yra pranešimas su labai tvirtomis nuostatomis, tvirtais pareiškimais. Praeitoje kadencijoje kalbėjome apie reitinguojimo agentūras ir buvo iškeltas klausimas, jeigu pavyzdžiui reikia reitinguoti listinguojamą kompaniją ir jeigu skirtingi vertinimai yra, tai kas tada? kad būtų išvengta konfl interesų konflikto, tai nereikia kažkaip tai iš, išversti to verslo modelio į kitą pusę. Reikia galvoti apie tai, pavyzdžiui, jeigu reitingavimo agentūras finansuoja investavimo, investuojančios institucijos, tai kas tada? Ir, tarkim, mūsų kolegos, pažiūrėjau, kongrese, ką, ką daro aš neseniai, skaičiau jų, um, jų darbą ir ponas Dendželis tai paminėjo. Taip, iš tikrųjų yra įspūdingi pareiškimai dėl e, to, kaip buvo sukčiaujama, kai buvo uh, ap, kiek buvo daug apgaulės ir kas ten dirbo. Sanika Pur, dėkoju už jūsų mintis. Nedaug aš čia galėsiu pakomentuoti, bet e, dėl mūsų mandato, na, taip jis yra apibrieštas, dėl tų pagrindinių minčių, key messages, taip, uh, būtent mes turime atlikti e, visą tą komunikavimo darbą po to, kai pranešimą tą parengsime, tačiau prieš tai dar reikia tą pranešimą parengti, reikia visą derinimo, koordinavimo darbą atlikti. Ponui Kampus, aš jau atsakiau dėl trijų scenarių, tai iš dalies atsakiau ir jūsų mintis. Būtent galutinis variantas, ar turėsime daugiau ar mažiau Europos, bet iš tikrųjų status quo aišku, kad nebeįmanoma. Aš tikiuosi, kad tikrai mūsų mintis bus labai tvirta ir aiški pertikta prie, per mūsų pranešimą. Um, būtent turiu galvoje kai kurias kelis konkrečius punktus, bet stengsiuosi iš tikrųjų, kad tas mintis galėtumėm sukoncentruoti ir pertikti tvirtai. Ačiū. Kolegė Jekonsarė. Dėkoju. Dėkoju už tikrai labai e, naudingą, įkvepiančią informaciją. Ar sutinkate su manim dėl to, jog, jog tai yra ekonominė krizė, bet kartu ir ekonomikos mokslų krizė. Vienas Suomijos ekonomijos mokslo e, profesorius e, rėmėsi tyrimą atlikti prieš krizę ir jis nustatė, kad kuo ilgiau studentai, studentai studijuoja ekonomiką, tuo šalta kraujiškiau ir negalištingiau jie elgesi po to dirbdami ekonomikos rytyje. Nes jeigu mm, yra mokslas, kuriame susirkame vien tik tais e, į taisyklės, kaip laimėti, į skaičius, tai tai ir priveda. Ar manote, kad reikėtų keisti ekonomistų rengimą, atsisakyti tokios filosofijos ir reikėtų veikiau vermtis vertybėmis? Ir kad visi žinotų, iš kokių schemų kokios grėsmės išplaukia. Ir čia su manim sutiksite. Pirmininkas, aš suteiksiu, pirmą suteiksiu žodį kolegai Burgezijo, o po to mm, galėsime, galėsite ekspertais reaguoti tas išsakytas pastabas. Dėkoju, ponė pirmininkė, labai trumpai. Norėčiau padėkoti pranešėjai už jos įdomų pasisakymą, pasisakymus. ypač prisimenant diskusijas bei tas mums pateiktas ataskaitas, tai pasakysiu, kad gal aš ne visai viską supratau. Gal kai kas buvo patikslinta, sukonkretinta. tiesą sakant, tiesiog norėčiau pratesti pono Andželį mintį. Jūs, na, buvo kalbėta apie kinų sieną. E, ir finansinių, kitai, kad reikia atskirti finansinių produktų autorius nuo vertintojų ir kyla uh, interesų konflikto pavojus. Tai sakyčiau, tai yra vienas iš esminių dalykų, galbant apie rinkų apsaugą bei e, gyventojų sandaugų apsaugą. Ir yra keletas dalykų, kurie tikrai svarbus ir kuriuos būtina atkreipti dėmesį. Ir būsimos ateityse mes turės, e, diskusijose mes turėsime apie tai kalbėti. Mes turime diskutuoti ir kalbėti apie bendrų priemonių kūrimą. Bet, na taip, tie burbulai bus pasitaikys ir ateityje, jie bus dar didesni ir visa tai rodo, kad grėsmės išlieka. Na, kol kas nerasti tinkami atsakai, kaip ten bebūtų, reikėtų labai atidžiai stebėti reitingavimo agentūrų darbą, jų sudėti, jų užduoti. Na, buvo pasakyta, kad mums reikia atrasti naują kelią ir Tai nereiškia, kad politika veikia izoliuotai nuo visų kitų, bet svarbu, kad būtų sukurtos nepriklausomos institucijos. Na ir net ir patys e, labiausiai dviejantis piliečiai būtų įtikinti, kad tos, tie organai, tos nuos tarnybos veiks nepriklausomai. Dėl darbuotojų dalyvavimo ir įtraukimo. Tai čia taip pat reikia daugiau iškumo. Reikėtų pagalvoti, kokie dalykai kliudo e, tokios reformos įgyvenimui europiniu lygiu. na, ši reforma labai būtina ir ypač teigiami ten, kur buvo įgyveninti ta saugiai, gerai, tai buvo gerų rezultatų. Dėkoju, sako pirmininkas. Na ir dabar paprašysiu jūsų sureaguoti į trijų kolegų pasisakymus. Taigi prašysiu pasisakyti tą pačią seką kaip ir prieš tai. Penkias minutės? Kas iš jūsų yra pasirengęs? Jūs galite pasakyti penkias, ne šešias minutės, prašau. na, sugrįžtant prie mano ankstesnių pastabų, tai visiškai sutinku su tuo, aišku, kad e, mums būtina bandyti spręsti e, europinės problemas, pasitelkiant dabar turimas institucijas. Aš tiesiog pabrėžiau, kad labai svarbus e, galių, svarbus galių pusiausviras tarp Briuselio ir valstybių narių o taip pat ir valstybių narių ir institucijų tarp Europos parlamentų, nacionalinių parlamentų. Tas, e, ta pusiausvėra yra laikina, ilgainiui jos tikriausiai nepavyks išlaikyti ir, at, ir tai rodo ir atsakai į krizę. Tai yra vienintelis dalykas, kurį norėjau pasakyti. Aš nenorėjau kritikuoti rengiamo uh, pranešimą, aš tiesiog pasakiau, kas, perkomentavau tai, kas pasakyta pranešime. Na ir, ir dėl finansų, dėl fiskalinės politikos reikia galių pusęsviras. Aš atvykdamas perskaičiau um, anglišką pranešimo variantą. Uh, Ir ten buvo kalbinama apie minimalius atlyginimus, netgi minimalaus atlyginimo nustatymas atsiliepia užimtumui. Labai atsargiai reikėtų žiūrėti tokių pasiūlymų detalės, nes būtent ir detalės daug ką nulėmė. Aš gal dabar mažiau susirūpinęs, bet vis dėlto dar susirūpinęs. Nes Nes e, atlyginimų politika dydis valstybinėse narėse skiriasi. Labai malonu, kad pabrėžėte, jog taupimas yra svarbus. Na, politinių požiūrių šią problemą sudėtinga, aišku, spręsti. Bet tai, jog tai yra sudėtinga, nereiškia, kad mes neturėtume skirti dėmesio šiam dalykui. norėčiau sugrįžti prie ekonomistų rengimo klausimo. Na, Taip, aš e, gilinuosi ekonomikos klausimus e, beveik man savo visą gyvenimą, tai nereiškia, kad save laikau negalestingu. Jūs esate iš skirtingos kartos, e, pakomentavo narė. Taip, man kartą, tai ne kartą tai teko kartoti savo šalyje, net ir televizijoje, kad tai galbūt viena iš priklizės priežasčių ir ne vienas iki pabrėžiau tai ir sulaukiau daugybės elektroninių paštų laiškų, nes tiesą sakant, tai galbūt tikrai profesinio rengimo klausimas, kai filosof, filosofija nebedėstoma, kai aš mokiausi, tai man teko metus mokytis filosofijos, o dabar mokyklose e, filosofija yra pasirenkamas dalykas arba um, tiesiog jos mokymų valandų skaičius ribotas, taigi sakyčiau, filosofija tikrai svarbus dalykas, kalbant apie bendras vertybės. Na ir nesutinku, kad jeigu studijuoji ekonomiką, tai automatiškai reiškia, kad būsi negailestingu. Uh, Aš dėstu ekonomiką, be kita ko tarptautinė ekonomika. Ir taip pat e, fina, dės, yra skirtingi studentai ateina į skirtingas paskaitas, į ekonomikos, tarptautinės ekonomikos, finansų. Jie labai jauni, 18-19 metų, tačiau jie labai skiriasi. Skiriasi jų klausimai, skiriasi jų atsakymai. Aš nežinau, ar mes to išmokėme, nes tai yra tas pats kursas. Ar tiesiog e, čia tiesiog skirtingi žmonės? Negaliu pasakyti, kad vieni yra geresni už kitus, jie tiesiog skirtingi. Aš ne kaltinu matematikos kaip patokios. Matematika yra tiesiog kalba, kaip anglų, ispanų. Tiesiog uh, netokia turtinga išraiškų forma, kaip kitos kalbos, negali rašyti eilėraščių matematikos kalba, tačiau ji yra labai nuosekli, naudojant matematiką nedarai loginių klaidų. Ir tol, kol matematika teisingai naudojamasi, viskas gerai. Matematiniai modeliai labai padeda. Tai nėra pakaitalas mąstymui, kaip spręsti problemas, bet tai papildo mąstymą ir dažnai studentai linkia susitelkti modelius, tarsi tai būtų tikrovė, bet taip nėra. Nes geriausiu atveju modelis yra tik ats tikrovės atspindys. Bet aš, aišku, ne vienintelis taip e, mokantis studentus, bet sutinku, kad e, būtų gerai, naudinga dėstytų filosofiją studentams, ne tik tais ekonomistams, bet, bet ir, pažiūrėjau, inžinieriams. Ačiū. Prima di tutto, una. Uh... Visų pirma, norėčiau trumpai atsakyti, nors čia iš tikrųjų nebus tikras atsakymas. Pone Ijakonsarė, atsiprašau, jeigu neteisingai ištariau jūsų pavardę. Uh, Aš dėstau ekonomikos fakultete, dėstau komercinę teisę ir visada kolegoms sakau, jeigu daktaras turi operacinę, tam, kad jis ją e, blogai operaciją atlieka, jis turi sumą tiekėti. Teisininkas, jeigu blogai atlieka savo darbą, praranda klientą. Jeigu auditorius neteisingai padaro klaidą, jis turi sumokėti daug pinigų, jeigu bankrutuos jo e, bendrovė. Ar kada matėte, kad ekonomistas būtų patrauktas atsakomybėn, jeigu kažką padaro ne taip? Su visa pagarba, e, nes daug mano kolegų yra ekonomistų, ekonomistas sako, na, mes suklydome arba nesuklydome, bet pasikeitė aplinkybės, mes nekalti. Taigi, su visa pagarbą visiems čia esantiems, esantiems ekonomistams, tai yra faktas. Jie yra nebaudžiami. Pone Beres, labai Jums ačiū, nes dėl mano išdėstytų minčių apie Jūsų pranešimą, tai aš paminėjau tik tai keturis dalykus iš 217, su kuriais aš nesutikau. E, tiesą sakant, jūsų atsakymai šimtų procentų manęs neįtikino, tačiau noriu pasakyti vieną dalyką apie mokesčių politiką. Aš kalbėjau apie e, mokesčių vienodinimą, ne apie minimalias pajamas, tai yra apie bendrovių pajamų mokesčių vienodinimą, ypač apie kapitalo pajamų mokesčių vienodinime. Nes Prancūzija, e, Luksemburgas, Italija, Belgija konkuruoja būtent šiame ligmenyje taip pat, siekdami pritraukti investicijas, pritraukti kapitalą. Ir jeigu taip yra, tai kaip mes galime kurti ES, jeigu konkuruojame tarpusavyje? Taigi ES turi kažką daryti ar jėga, ar kažkokiamis kitomis priemonėmis, užtikrindama, kad už tas pačias pajamas būtų įmami vienodi mokesčiai visoje Europos Sąjungoje, nes kitaip nebus e, vienodai traktuojami nei piliečiai ir nebus tikro laisvo piliečių kapitalo ir bendrovų judėjimo. Pona Borgecijo dėl interesų konfliktų, tai manau, kad pasakiau viską, ką reikia pasakyti. Nebėra daugiau ką sakyti. Aš suprantu, jeigu norime iš tikrųjų taikyti mano minėtą principą, tai bus, e, aišku, labai galingų lobistų, pavyzdžiui, bankininkų, kurie tam priešinsis. Tačiau nepaisant to, turime pasistengti pasėti tą sėklą ir pamatysime, kas e, atsitiks, nes jeigu pasiduosime iš pat pradžių, tai nieko ir neįvyks. Dėl darbuotojų dalyvavimo valdyme. Na, neturėjau daug laiko pirmą kalbėdamas ir turėjau kalbėti trumpai. Vokietija po karo buvo visiškai sunaikinta. Lygiai taip pat kaip ir Italija. Vokietijai pavyko pakilti į tapo ekonominių gigantų. Ir tai, mano nuomonė, yra iš esmės dėl to, kad buvo tas vadinamas mitbeštimung, tai yra e, darbo jėgos ir kapitalo sujungimas to negalima palikti sutarties šalims, kurios turi prieštaraujančių interesų. Reikalingas dialogas tarp šių dviejų pusių ir čia reikia įtraukti ir politiką, teisės aktų kurieje, kad būtų privaloma kapitalui ir darbo jėgai kalbėtis, vesti dialogą. Aš manau, kad Vokietijos sėkmė dėl, buvo būtent ir dėl to darbo jėga ir kapitalas neturėtų nuolat kovoti vienas su kitu, jie turėtų kalbėtis. Visų pirma, vadovų valdybose. Žinoma, kolektyvinės sutartys tebėra prosąjungų sritis ir kapitalas turi savo interesų, tačiau jeigu jie kartu susitinka valdyboje, jie bent jau kalbasi. Ir tai yra labai svarbu. Aš nesakau, kad e, darbuotojai turi priiminėti kiekvieną sprendimą, tačiau jie turėtų uh, dalyvauti priimant sprendimus, kokia kryptimi eina bendrovė. Sonis Kapūras. Aš nestudijavau ekonomikos, tačiau kartais ją dėstau. Ir noriu pasakyti keletą įdomių dalykų. Ekonomika, kurios mokomės ir atminkite, kai jau rašai savo disertaciją, jau turi būti prieėmęs e, e, domėn visą kiekvieną koncepciją, kurią mokėsi, išmokai per 6-7 metus. Kiekvienas makroekonominis modelis e, turi būti internalizuotas. Taigi, praleidus tiek daug laiko kuriant visą ekonomikos fasadą pagristą prielaidomis, kurios nesusijusios su tikrove, sunku e, pažvelgti iš šalies. Taigi, nepeikiant e, ekonomistų, reikia pasakyti, kad kai kurios prielaidos labai e, įstringa ekonomistų galvose ir idėja, kad reikia mokytis filosofijos yra labai įdomi ekonomistai, kurie mokėsi politinės ekonomikos, filosofijos ir kitų keletą e, disciplinų, yra geriau mato perspektyvą. Kita problema. Daugelis ekonomikos modelių, ypač finansinių modelių, yra labai tikslus, jie remiasi ekonometrija, kompiuteriais, kaip Keynesas pasakytų, jūs tiksliai klystate man atrodo, jis taip sakė. Geriau būti maždaug teisų, negu tiksliai klysti. Kitas dalykas, kuris yra įdomus, įdomus šio komiteto kontekste, yra tai, kad ekonominiai, makro, makroekonominiai modeliai neturi jokio vaidmens finansų sektoriui. Nėra finansų sektoriaus e, daugumoje ekonominių modelių. Ir dauguma jų yra visada pusiausvyroje. Taigi, jeigu tie ekonominiai modeliai būtų teisingi, tai krizių nebūtų. Tai reiškia, mes mažai kad galime pasakyti apie krizę situaciją, kurdami tuos modelius. Taigi šias išlygas reikia atminti. Aš naujos, buvau e, naujosios, naujos ekonominės minties inauguracinio instituto e, šventėje e, ir Man atrodo, kad e, ten buvo viena iš minčių tokia, kad esame dabar įsteigę su senomis prielaidomis. Dabar grįžtant prie Goldman Sachs. Aš buvau Norvegijos vyriausybės strategijos patarėjas ir kalbėjomės apie privilegijuotų mokesčių e, regionus ir panašiai. Kai kurios miestų valdybos e, tarybos sakė, kad mes imsimės E, renksime viešus konkursus su bendrovėms, kurios neturi e, būstinių tokiuose šalise. Problema yra ne ta, kad reikia boikotuoti Goldman Sachsą, bet arba reikia apibriežti kriterijus ir pasakai, kad jeigu bankas turi e, dukterinių įmonių tokiuose šalise, arba turi kažkokių tai ginčių, teisinių ginčių dėl to, ar yra gavę reguliuotojų baudą, taip toliau ir taip toliau, reikia taikyti kriterijus. sukurtas Goldmano mitas, kad Goldmanas yra geresnis už kitus. Turiu pasakyti, kad jeigu būtų krizė ir Junktinių valstybių vyriausybė nebūtų visų išpirkusi, Goldmanas taip pat būtų, Goldmanas taip pat būtų žlugęs. Gali būti, jeigu e, krizės versija būtų kita, galbūt e, Lehman Brothers išliktų ar kita kokia bendrovė, tai būtų įvaizdis kitoks. Ir pavyzdžiui, vienas sprendimas priimtas, priimtas e, Goldmano, būtent net prasidėti su tomis blogomis e, paskolomis, išgelbėjo juos nuo krizės. Tačiau tai gali e, priversti padaryti blogas išvadas ir aš labai noriu garsiai pasakyti, kad tai gali, ar, ar tai reiškia, kad Barclays, UBS, Credit Suisse ar kiti e, Vokietijos Landės bankai ar Deutsche Bankas yra geresni ar mažiau susijęs su krize? Ne, tikrai ne. Ir šioje diskusijoje gazna tai, kad Nors Junktinėse valstijose vyksta reali diskusija apie interesų konfliktus, Goldman Sachse ar kitas problemas, žmonės supranta, kokie lobistai gali būti stiprus. Europoje viskas vyksta tyliai už uždarų durų ir nėra rimtos diskusijos apie tai, kad bankai yra per dideli, kad sužlugtų. Nepaisant to, kad būtent Europos bankai sudaro 240 procentų šalies BVP. Ne Junktinės valstijose, ne kitur. Ir jeigu tokie bankai žlunga, žlunga visą ekonomiką. Reikia kalbėti apie tokius dalykus, bet e, apie tai nekalbame. Ypač dėl to, kad Deutsche Bankas, pavyzdžiui, e, išsisuko nuo krizės dėl AEBS ir JOSKO. tai, kas yra labai svarbu finansuose, kaip apskaitos standartai, investuotojų apskaitai, apsaugai ir taip toliau, yra kuriami privačiai registruotos firmos, kurioje dalyvauja audito atstovai iš tos pačios firmos. Man atrodo, tai labai svarbus uh, dalykas. Tai, kas yra taip svarbu visuomenė, turi būti atskaitinga ir struktūra turi būti kitokia. Taip pat dar buvo kalbama apie vienodą paskirstimą, pajamų paskirstimą. Apie tai kalbame pranešime, tačiau man atrodo, šį ryšį galima išryškinti. Pavyzdžiui, yra dviejopi žmonės visuomenė, kaip jūs ir aš, kurie didžiąją dalį pajamų gauna iš savo atlyginimo. Yra žmonių, kurie atlyginimą gauna iš pajamų iš turto. Kas įvyko, dėl ko padidėjo šios, šitą neligybę? Iš dalies tai sukėlė pernelik, perteklinis e, likvidumas. Reiškia, kad neligybė tarp tų, kurie neturi turto, kaip aš pavyzdžiui, ir tų, kurie turi turto, padidėjo žinote, kad jeigu kas nors e, gauna mažesnį, mažesnį pajamas, iš visų šimto uždirbamų dolerių išleis 95, o kas nors, kas turi didžiulį turtą, iš šimto uždirbamų išleis 2. Taigi ir kiek jie galėjo didžiulių jachtų nusipirkti. Ir tai sukelia didžiulę problemą, kad trūksta vidaus paklausos. Jeigu rytoj uh, Pabundame, nors aš to nerekomenduoju, rytoj pabundame kitame pasaulyje, kur turtas yra paskirstytas daug vienodžiau, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje. Būtų daug didesnis tendencijos augimo potencialas ir būtų daug didesnė vidaus paklausa. Aš nerekomenduoju tai daryti, aišku, bet svarbu yra tai. Gal ir rekomenduočiau, aišku, tokį būdą tačiau noriu šiek tiek patikslinti. Nu, mes nerimaujame dėl tos neligybės, dėl tam tikro sažiningumo. Kai kurie, viena dalis visuomenės dėl to nerimauja, kita ne. Tačiau trūksta visuminės paklausos, o krizė sukūrė e, dar vieną priežastį kovoti su neligybė, nes didelė neligybė uh, sukelia turto kainų infliaciją, kuri e, didina dar daugiau neligybę ir tos e, turto kainos žlunga ir sukelia finansų krizės. Man atrodo, anksčiau šis ryšys nebuvo aptariamas. Turime tris priežastis kovoti su neligybė, o ne dvi. Ir baigti norėjau pasakydama, papasakodamas apie savo e, patirtį, sprendžiant interesų konfliktus ir kinų sienas. Kinų sienos neveikia, jos yra keuros, netgi tojo pačioje institucijose žmonės skir dirba skirtingose aukštuose, jie vis tiek kalbasi tarpusavėje, kaip padidinti pelną 20-30 procentų. Aš dirbau Lehman Brothers privataus kapitalo srityje ir pirmą savaitę, kai pradėjau ten dirbti, susitikau su, mačiau, kaip tos 3-4 kinų sienos yra apeinamos ir buvo daroma tai taip, kad matėsi, jog tai yra kasdieninė problema. Man atrodo, kad tai yra taip pat susiję su tuo, ką matome Europoje ir vis daugiau jungtinėse valstijose. Tai yra vis didėjantis finansinių institucijų dydis ir jų mastas reiškia, kad e, mažų indėlininkų indėliai naudojami konkuruoti vis daugiau e, spekuliuojant investicijose. Mes e, padedame pinigus į banką, manome, bandydami, kad tie pinigai ten bus saugus, tačiau jie tokie nėra. Todėl ta mintis, e, potenciali mintis atskirsti įvairias banko operacijas yra įdomi mintis. Ši, e, ši diskusija yra kur kas toliau pasistumėjusi Junktinės valstijose negu Europoje. Ir čia būtų svarbu pasvarstyti, koks būtų poveikis diversifikacijai. Pavyzdžiui, maži bankai E, taupomieji bankai, maži bankai jungtinėse valstijose turi problemų. Jie susiję su rizikos veiksniais vietinėje ekonomikoje. Jeigu mažame mieste žlunga e, bendrovė, fabrikas, e, tai tas bankas taip pat gali žlugti. Tačiau matome, kad didžiulės institucijos, kurios investuoja į vairiausias pasaulio rinkas, taip pat turi problemų, nes jos sukelia sisteminę riziką. Tikra diversifikacija yra vidutinio dydžio lygmenyje, kur nesi susijęs su vienu ar dviem, e, vienu ar dviem sritimis, yra pakankamai diversifikuotas, tačiau ne su visomis pasaulio rinkomis. Nes ir tuomet viskas yra viename didelėme krepšyje. Taigi, reikia galvoti ir apie diversifikaciją. Na ir paskutinis dalykas. Atlyginimas už riziką. Aš esu girdėjęs bankininką, kuris sakė, motina parduotų už 10 milijonų dolerių. dolerių. Aš to nedaryčiau, bet žinome, kad jeigu paskambintume, e, pasamdytume žudiką, jis turbūt ką nors nužudėtų už 100 tūkstančių dolerių ir panašiai. Žmonės padaro baisių dalykų už pakankamai nedidelę kainą. Jeigu potencialas atlyginimui už elgesį, kuris nėra laikomas nelegaliu, iš tikrųjų man, kuris gali man uždirbti 10 milijonų premiją, ar aš to nedarysiu? Tai aišku, kad darysiu. Jeigu esi geras dantistas, gali dirbti 18 valandų per dieną ir uždirbsi 1000 eurų per valandą, per valandą, tai neuždirbsi vis tiek daugiau negu 18 tūkstančių eurų per dieną. O jeigu bankininkas gali uždirbti 10 tūkstančių už sandorį ar milijoną, o dar vieną mygtuką spaudus gali dešimtyriopai uždirbti. Tai aišku, kad tai padarysi. Ir netgi rizikuoji ne savo pinigais. Ar tai reiškia, kad reikėtų atlyginimą gauti dešimt kartų daugiau? Ne. Finansuose e, ryšys tarp atlyginimo ir pastangų yra daug mažesnis. Taigi, jeigu mes galėtume reguliuoti ir tas ryšys tarp e, darbo ir premijų taip pat turi tai atspindėti. Dėkuoju, sudėkite savo ausines, nes toliau kalbėsiu vokiečių kalba. Pirmiausia, norėčiau padėkoti trims ekspertams už jūsų indėlį, tiek pateiktas pastabas raštu, tiek ir žodinį pasisakymą, tiek ir už tai, kad sureagavote į pastabas. Na ir dabar e, norėčiau pridurti keletą pastabų ir keletą klausimams. Na, dėl jūsų pačių pastebų. Na, tiesą sakant, niekas nieko neturi prieš prieš modelius. Aišku, tai yra naudingos priemonės, bet jeigu pažengta taip toli, kad e, modeliai valdo procesus ir tampa tarsi nebevaldomai savarankiškais, gali su sukelti tas šoko bangas, kaip kad matėme e, biržose, kai buvo prarasta tūkstančiai taškų, tai čia tarsi matėme, kad modeliai gauna labai daug svarbos ir tai tampa problemiška. Jeigu aš galvoju apie didžiosius e, e, ekonomikos e, ekspertus, e, tai jie mokėjo suformuoluoti ekonominės dalykus taip, kad visi galėtų juos suprasti ir tiesiog, kad nesinaudoja tais sudėtingais mm, matematiniais modeliais, kurių buvęs studentas praėjus penkeriams metams po universiteto baigėm vis tiek nesupras. Tiek dėl modelių, dabar dėl tarp sandorių mokesčio, tai kalbė Andželis, na taip, tai aišku bus perkeltai kaštus, bet galiausiai viską mokės vartotojai, tai yra mes ir jūs kaip banko klientai, kaip ir visi kiti. Bet jeigu mes kalbame finansinių sandorių mokestį, tai yra 0,05, 0,03 sandorio pro... kainos, tai, tai nekris akis, nes, tarkim, bankas vis tiek uh, reikalauja mokėti už sandorius. Jeigu perki akcijas, tai reikia mokėti 0,1, 0,5 procentus nuo sandorio. Tačiau sudėjus visus tuos tarptautinių sandorių, finansinių sandorių apmokestinimus, būtų milžiniškas sumas. Todėl aš nežiūriu taip atsargiai, kaip kad jūs. Dabar dėl Sonikapuo, dėl pajamų e, skirstimo ar perskirstimo. Tai pateiksiu pavyzdį iš mano šalies. Kaip žinote, turime federalinės žemės, kai kurios federalinės žemės e, įsiskolinės, kitų padėtis geresnės, o tos turtingusios subvencijuoja neturtingas. Tai yra, tai yra vadinamas e, federalinių žemių finansų perskirstimas. Ir turiu pasakyti, kad tos šalis, kurios kurios yra įsiskolinusios, jiems padedama, jūs niekuomet uh, ne, ne, tiesą sakant, jos neturi paskatų susimti į rankas, o tos šalis, kurios paprastai moka po finansų perskirstimo, paprastai jų pajamos netgi nebūna mažesnės negu tų šalių, kurios įsiskolinusios ir gauna paramą. Mm, na, vėlgi dėl perskirstimo vėlgi remiantis e, savo šalies pavyzdžių, 30 metų, išskyrus šios krizės metus, turėjome vis daugiau mokestinių pajamų, tačiau nežiūrint to, kad valstybės mokestinės pajamos nuolat augo, vis dėlto neproporcingai augo ir išlaidos. Tai reiškia, tuo metu, kai atrasdavom naują pajamų šaltinį, tarkim, apliosauginis, du benzino mokesčius, koks jis ten bebūtų, tuo metu mūsų išlaidos dar labiau išaugdavo ir todėl nebuvo jokių paskatų taupyti bei sutvarkyti biudžetą. Dar keltis klausimų. Pirmiausia, kiekvieno iš jūsų paprašysiu štai ko. Jeigu jūs turėtumėte pasakyti tris esminius dalykus, kiekvienas po tris, dėl krizės, tai ką pasakytumėte? Antra, norėčiau paklausti, ar manote, kad kai dėl Bazelio reglamento ir dėl didžiojo dvidešimtuko, kuris rengia pasiūlymus, tačiau kurie nėra privalomi sutartinių požiūrį, tai yra jie neprivalomo pobūdžio. Tai yra, ar teiktumėte, kad reikėtų žengti toliau ir numatyti, kad tos, tie pasiūlymai turėtų turėti privalomą pobūdžį. Na ir dabar dėl kreditų reitingamo agentūro. Na, nuolat teigiama, kad tos agentūros rengia tik tais nuomonės, jos tarsi dangstasi tokiu teiginiu. Taigi norėčiau paklausti, ar nevertėtų čia žengti toliau ir pasakyti, kad jūs esate atsakingos už tai, ką mums sakote. Čia daugiau nei vien tik tai nuomonė, nes remiantis jomis priimami baisiai svarbus sprendimai. Hmm. Nepriešrasiai ne šiek tiek sugrįšiu. Na, tai, ką aš sakiau apie ilgą pajamų paskirstimą poveikį ilgalaikį augimui. Na, kalbėti apie tą perskirstimą per naktį, tai aišku, aišku padidintų uh, suvartojimą ir paskartintų audimą keliems riems metams, bet ilgainiui reikia pasakyti, kad augimas yra susijęs su ciklais. Ir tiesą sakant, padidėjęs suvartojimas reikštų sumažėjusi taupimą. Ir būtent tai ir yra mūsų dabar uh, aptariamas problemos kaip ilgalaikio fenomeno problema. Aš esu šis Na taip, aišku, jeigu per naktį būtų staigiai teisingai, sąžingai perskirsitas pajamas, tai taip, tai kuriam laikui pa, užtikrintų ekonominį augimą. Bet nelgalaikių požiūrių, dėl matematinių modelių. Jeigu ekonominį mate, jeigu ten būtų kalbama vien tik ekonominius, finansinius modelius, sutikčiau, bet mes kalbame apie matematinius modelius. Aš dirbau įvairias institucijose, be kito kaip centrinėme banke. Ir tarp, tarkim, žmonės man parodydavo modelį ir sakydavo 2,3, kitiems metams sakydavo taip keista, negali būti. Ir jie atsakydavo taip, tai kai rodo modelis, tai yra geras atsakymas modelis turėtų jums padėti racionaliai pagrysti, suvokti situaciją. Bet e, jeigu modelį, bet jeigu atsakymas kvailas, tai dėl tai reiškia, kad modelis yra prastas. Tai yra, modelis nėra pats savaime dalykas, kuris padės spręs problemas, yra tiesiog pagalbinė priemonė. Jeigu jūs sugrįšite prie 114 paragrafą, perskaitysiu į anglų kalbą, tai čia yra neužsipuolimas modelis, o tai tas metodas, kaip tie modeliai būdavo panaudojami. Ir turint galvoje, kad e, dėl dabartinės krizės bejuota dėl to, kaip e, turi būti naudojami matematiniai modeliai. Štai taip pasakyta. Aš tiesiog pasakiau, jeigu jūs vietoj savokos matematiniai modeliai būtų pasakyta finansiniai modeliai, aš su tuo su jumis sutikčiau. Problema finansų srityje yra tai, kad žmonės turi puikius modelis ir pasiduoda jų pagundai ir pasiduoda modelių pagindai ir tokiu būdu pameta iš akių tikrovę. Jie tarsi sako, grėsmė yra 7,2 procentai. Tai nėra grėsmė, tai yra tiesiog mastelis griziai pamatuoti. Ir tai yra du skirtingi dalykai. Tas mastelis, grubus mastelis krizai pamatuoti ir tikroji krizė. Taigi aš manau, kad tai reikėtų labiau gilintis. Dėl mokė, mokestis, san, Robino mokestis tai yra puikis dalykas ilgalaikiams sandariams. Jeigu aš pervedu kažkur 10 milijonų dolerių ir po 10 metų pervedu jas atgal, tai tiesąkant, tai neturi jokios svarbos. Bet jeigu kiekvieną pusvalandį tai darau, tai tai aišku bus labai brangu. Tai, tai tiesa, tokiu būdu nubaudžiamas labai trumpalaikiai, trumpalaikiai sandariai, bet tai kartu sumažina ilgalaikį kapitalo juodumą. Aš manyčiau, kad tai yra puikiai mintis, tačiau iš finansų sektorių žmonės man sako, kad e, bus labai sunku, gal net neįmanoma įgyvendinti šio dalyko. Aš aišku nesu finansininkas, bet visi supranta, kad e, tas, ta mintis apmokestinti tarptautinis finansinis sandoris yra gera. Ir čia tarsi dabar šiek tiek e, pagalių yra, būtų tarsi pagaliai per nelik gerai įsisukus finansinius ratus. Dėl reitingavimo agentūrų patraukimo atsakymam. Taip. Taip, jeigu agentūros reitinguoja kažką šalį, netgi didelį įmonę, jos turi tai pagrysti, neturi apsiriboti vieną ar dviem eilutėm. Uh, tarsim perskaičiu neseniai Portugalijos reitingavimą. Tai buvo viena eilutė. Ir, ir buvo naudotasi skaičiais pas senusiais prieš šešis dešimtmečius. Ir tiesiog kartais pasakyta rinkoje net linkme, kartais dėl pagristų, kartais ne dėl pagristų priežasčių. Priežasčių bet nebuvo jokio pagrindinimo. Jeigu pilnai reikėtų pagrysti išvadas ir vertinimą, tai tuomet e, būtų daug atsakingiau atliekamas vertinimas, reitingavimas ir panašiai. Taigi aš pritariu šiam minčiu. O kitas dalykas, jeigu būtų numatyti reikalavimai e, reitingavimo agentūrams, pavyzdžiui, nekeisti šalių reitingavimo per nelik dažai, tarkim, ne, rečiau, nedažniau kartai per metus, tai čia vėl reikia uh, elgtis atsargiai, nes tuomet reikės tos, tos agentūros daug atsargiau vertins e, viską, nes tas reitingavimas išliks galiojantis visus metus. Na, na ir vėlgi čia paminėsiu tą didelį interesų konfliktą tarp e, reitingavimo agentūrų ir bankų, jų tarpusavę sąveiką. Taigi iš tikrųjų viskas kaip ir sudėtingas, sudėtinga ir apeiti, bet e, tikriausiai yra minčių, kaip spręsti šią problemą. Štai tiek iš mano pusės. Dėl modelių. Dėl ekonometrinių, tai yra ekonominių matematinių modelių. Na, aš gal nesu pats tinkamiausias asmuo atsakyti į šį klausimą. Manau, ponė Berestė įsiteikdama, kad e, modelis kaip patoks yra neutralus. Reikėtų pasižiūrėti, kaip jis yra panaudojamas. Ir e, Taip pat, kokiu tai turi pasiekmių. Tiesą sakant, norėčiau kvalifikuoti tai, ką sakiau. Na, yra bankininkų, kurie jau yra labai patyrę vilkai, dirbo po 30 metų ir jie dabar, jie gali vertinti situaciją. Ir kad jas, kur jų vertinimas kitas iki galbūt netgi geresnis negu modeliai, bet tiesiog tais jų, ta jų patirtimi ir vertinimu nebesinaudojama, nes tiesiog e, pasit, pasitikima modeliais. Taip, sutinku su jumis. Jeigu vertinama remintis patirtimi, tai tokį vertinimą lengviau pakeisti reikalui esant negu vertimą, kuris remiasi modelis ir kurie yra daug labiau sustabarėję. Taigi sutinku su jumis. E, modeliai yra tam tikros koncepcijos, kurios nėra dažnai keičiamos. Ir jeigu jos nėra pakankamai dažnai keičiamos, modeliai nekeičiami, tai jie tuomet neatspindi tikrovės tokios, kokia jie yra. Bet vėlgi, sakiau, nesu gal nesu čia tinkamiausias asmuo atsakyti šios klausimus priešingai nei mano kolegos. O dėl pajamų paskirstimo ir perskirstimo, tai čia šiuo metu tai yra valstybė užduotis ir e, pajamos perskirstimos iš esmės pasitelkus mokesčių politiką. Ir arba valstybės narės ES susitarsis dėl to, kad bent jau dalis e, strateginių sprendimų mokesčių politikos rytie bus perduoti bendrijos tarpsąjungos kompetencijai. E, čia galėtų būti kapitalo mokesčiai, um, kit, kitokie apmokestinimai arba problem, šios problemas turi būti sprendžiamas kitur, pažiūrėjau, nacionalinėse parlamentuose ir jie turėtų turėti pakankamą patirties tinkiamiems sprendimams priimti. Toliau, reitingamo agentūros ir tai, kad jos dažnai dangstosi teikdamos kad jos rengia vien tik tais nuomonės ir todėl nėra atsakingas. Na taip, iš tiesų. Uh, Bet pažiūrėkime viską iš esmės. Tiesą sakant, agentūros, reitingavimo agentūros rinka atlieka labai svarbu vaidmenį. Ir čia turime pagalvoti apie investitorių ir taupytojų e, apsaugą. Kasgi apmoka reitingavimo agentūros, kam jos tarnauja? Reitingavimo agentūros yra labai normalios įmonės dirbančios e, finansų sektoriuje. Taigi, iš kur jos gauna savo pajamas? Jos turi ir kaštus, išlaidas, turi apmokėti savo darbuotojus ir taip toliau. Jos turi turėti informacinę informatikų sistemą, turi pasitelkti ekspertus. Taigi tos reitingavimo agentūros neprilygintinas biržoms. Taigi Tiesą sakant, joms netenka užduotis atlikti bankų veiklos priežiūrą. Ne, reitingavimo agentūros, taip sakant, išlaiko bankai. Tiesa, agentūrose yra veiklos, kuri tik tais dalinai susijusi su reitingam. Pavyzdžiui, kartais su jumis konsultuojamasi dėl finansinių priemonių poveikio. Bet tiesą sakant, kaip agentūros gali konsultuoti bankus dėl bankų politikos poveikio, jeigu po to bankai jas apmoka už jų atliekamą vertinimą. Tai čia yra milžiniškas interesų konfliktas. Ir jeigu mes kalbame apie investitorių interesų apsaugą. Tai tikiuosi, kad čia viskas kryps tinkama linkme. Ponės Beres pranešime apie renginį apie reitingą, e, kai kalba eina apie reitingavimo agentūras, tai kalbam apie tai, kad kaip atasvarą reikėtų kurti kažkokias viešas institucijas ar organus. Ir tuomet turėtume nuspręsti, kas bus vertinima. Ar bus vertinimi finansiniai produktai ir finansinės priemonės, kurios galėtų būti viešai ar privataus e, pobūdžio, ar tie, kurie siūlo finansinius produktus. Tai gali būti ar valstybės, ar įmonės. Na ir centriniai bankai negali vertinti valstybių narių siūlomų finansinių produktų. Pačios valstybės to taip pat negali daryti. Todėl galbūt čia reikia numatyti išskirtinę Europos centrinio banko kompetenciją tam padaryti. Ir Bet jeigu yra galimybė vertinti produktus ar produktų siūlytojus, kurie yra normalus finansų rinkos veikėjai. Aš manau, kad į šią mintį reikėtų labiau įsigilinti, tačiau bendrais bruožais tariant, aš kad aš galbūt reikėtų viešai diskutuoti apie reitingavimo agentūrų vertinimą. Kokie būtų svarbiausi dalykai, kuriuos reikėtų pasiūlyti? Aš pasiūlysiu galbūt keturis. Pirmasis būtų, reikėtų grįžti prie to, ką sakiau. Tai yra politikos iššūkiai, kurie kyla tiek valstybės narėjams ir ypač Europos lygių. Ir e, jų daugiau negu turima politikos priemonių. Taigi svarbiausia dabar yra kad per kai kuriuos pasiūlymus šiame pranešime, kad reikia plėsti naujų politikos priemonių, išplėsti tą priemonių rinkinį, pavyzdžiui, tai galėtų būti nacionalinio ligmens centriniai bankai, kredito rezervų santykiai Europos lygmenių ir panašiai. Antras dalykas. Diskusija apie krizę daugiausia dėmesio skiria finansam reguliavimui. Finansai yra kaip vanduo. Jie teka ten, kur yra nuolydis Vanduo teka nuo, nuo kalno žemyn į jūrą. Finansai baikosi pelną panašiai, o pelną tik iš dalies nusprendžia reguliavimas. Reguliavimas sako, kad gali daryti tą, o to negali. Bet be to e, pelną lemia fiskalinis mokesčių režimas. Kas apmokestama, kas ne. Jeigu uh, kažkas neapmokestinama, tai pelnas didesnis. Ar trumpalaikiai sandoriai apmokestinami, ar kiti, o kiti neapmokestinami, tai tada ir sukuri tam tikrą sistemą. Tai yra antras aspektas. O trečia, pinigų politika, kuri pagal mano apibriežti apimtų rizikos e, reguliavimo priemonės, ne tik palūkanų normas. Taigi reikia šiame komitete galvoti apie tai, kad reikia sistemos, kur susijungia šitie trys dalykai - reguliavimas. Na, reikia viską įsivaizduoti, kaip e, tarsi kuri tokia erdvė, kurioje teka finansų vanduo. Reikia suderinti protingus reguliavimo mokesčių ir pinigų politikos priemonės, kad viskas veiktų kartu. Tai yra antras svarbus dalykas. Trečias. Mes esame pasirengę E, sėkmiai, kai viskas vyksta sklandžiai, institucijos gerai veikia, politika veikia gerai, visi patenkinti. Tačiau mes neturime pasirinkimo krizėms ES ir valstybių narių lygmenių. Taigi daugiau planavimo nenumatytoms aplinkybėms, taip kaip mes prašome bankus daryti, daryti testus e, padidėjusios rizikos sąlygomis. Ko, kai jie turi sukurti kapitalo buferius ir panašiai. Turime daryti panašius bandymus ir Europos lygmenių. Galbūt tam galėtų vadovauti komisija ar koks nors kitas nepriklausomas organas. <clears throat> Reikia daugiau planavimo nematytiems atvejams. Ir ketvirtas dalykas, iš tikrųjų turime rimčiau galvoti apie tai, kur norime nueiti. Tokios diskusijos visiškai trūksta Viskas kalbama apie tai, kas buvo, kas nepavyko ir kaip e, užlopyti skylės. Reikia viską žvelgti bendriau. Na, o dabar konkrečiau. Keletas dalykų apie finansinių sandorių mokestį. Čia buvo pareikšta skirtingų nuomonių. Ir aš apie tai kalbėjau Bundestage prieš porą savaičių. Turime galvoti apie finansinių sandorių mokestį ne kaip apie vieną mokestį, bet kaip apie skirtingus mokesčių dydžius taikomus skirtingoms rinkoms išvestinių priemonių rinkai reikia mokesčio ir jis turėtų skirto, skirtis nuo mokesčio obligacijoms ar akcijų rinkai. Antra, e, šie mokesčiai turėtų labai svarbu informacinį vaidmenį. E, Brazilija ir Indija naudoja tą e, informaciją, kad galėtų kovoti su vengimu mokesčių. Visi jūs sutinkate, kad reikia kovoti su mokesčių vengimu sprendžiant viešosios skolos problemas ir panašiai. Tačiau neturime pakankamai informacijos apie sandorius. Taigi, tai yra dar viena papildoma naudinga priemonė. Be to, norime užtikrinti, kad tai, kas vyksta, tai yra finansiniai sandoriai, vykstantis virtualioje erdvėje, be jokio supratimo, kur yra rizika, kas su kuo sudaro sandorius, kas su kuo prekiauja. Taigi, pranašumas būtų tas, kad sekdami finansinius e, sandorius, taikydami mokesčius, mes galėtume gyvendinti reguliavimo pakeitimus daug geriau. Be to, reguliavimo pakeitimai, pavyzdžiui, centralizuotas klyringas išvestinis finansinių priemonių, palengvintų finansinių mokesčių surinkimą. Ir priešingai tam, ką sako finansų e, sektorius, tai nebus sunku. Jau kai kuriuose rinkose jau tai yra labai lengva, kitose rinkose bus dar lengviau, pavyzdžiui, išvesnių finansinių priemonių rinkoje. Trečias sisteminis aspektos aspektas. Kalbame apie visą reguliavimo diskusiją, kur kalbame apie sisteminę riziką, kurią sukelia bankai ir finansų institucijos. Pagalvokime apie kredito prieinamumą. Mes e, e, skolinamės iš banko didelės bendrovės e, skolinasi iš bankų, bet pirmiausia, jos skolinasi iš kapitalo rinkų. Rinkos ir bankai yra du skirtingi finansų sistemos aspektai. E, bankų mokesčiai buvo keldami, bet tai reikštų, kad dar didesnės e, pelningumo marža būtų atitektų finansų e, institucijoms. Taigi, Čia spren, kalbama apie sudėtinės e, finansų rinkos aspektus, ne bankinės finansinės institucijas, kurios, kurios nėra reguliuojamos. Ir svarbus to aspektas yra tai, kad galima apie kontraciklinius e, kapitalo reikalavimus. Tačiau tokių reikalavimų nėra finansų rinkose. O finansų rinkos e, neteisingai elgesi, perkaista. Taigi finansinių sandorių mokestis, pavyzdžiui, kaip daro Kinija, galima juk padidinti mokesčio dydį, jeigu e, rinka perkaista. Tai būtų priešsiklinė priemonė. Ir galiausiai galima gauti pakankamai pajamų. Tai yra tik vienas iš aspektų. Dėl kredito reitingavimo agentūrų. Man atrodo, kad daug neteisingos informacijos čia pateikiama. Patikslinsiu. Dėl bendrovių obligacijų reitingavimo, kredito reitingavimo agentūros atliko tikrai neblogą darbą. Problema yra ta, kad dauguma reglamentų tai susiję kredito reitingavimo agentūras su kapitalo reikalavimais. Kai tik tai kredito reitingas nukrenta žemiau tam tikro lygio, pensijų fondai iš karto privalo parduoti tam tikrą vertybinį popierių. Tai atsitiko ir Graikijai. O tuomet bendroviai tam, ar šaliai tampa dar sunkiau gauti pinigų. Tai yra, reitingai kaip pernelyg panaudojami reglamentavime, tai yra problema. Reikia tą ryšį e, panaikinti. Tačiau, kai e, reitinguojami sudėtingi produktai, tai kyla daug problemų. Man atrodo, kad informacijos patikimas apie sandarį nepadės mums tam, kad galėtume įvertinti e, kredito nevyk, įsipareigomų nevykdymo riziką. Reikia paskaityti milijardą puslapių dokumentų. Joks bankas ar reitingo agentūra, nei aš, nei pensijų fondas neskaityks tiek dokumentų. Taigi problema su tų produktų buvimu ir kreditų reitingais yra tas, kad, kaip mes sakėme komisijai ir kongresui, kad interesų konfliktą reikia spręsti, reikia net mokant už vieną reitingą. Kai reitingas e, paskeltas, tai visi gali jo naudotis. Jeigu to nebūtų, reikėtų skolos leidėjus mokėti už du reitingus. Jie pasirenka, kuri agentūra juos reitinguoja, o antras reitingas arba atsitiktinai ar viešoji įstaiga paskiria antrą reitingavimo agentūrą. Ir kiekvienas produktas turėtų du e, reitingus. Ten viena iš agentūros, kuri, galbūt, kur yra galbūt intereso konfliktas ir kitas nepriklausomas. Ir jeigu interesų konfliktas yra, per šešis mėnesius tą pamatysi. Jeigu yra sisteminis nuokrupis, jeigu visose reitinguose, kur agentūrai buvo sumokėta, jie buvo naudingesni negu nepriklausomas reitingas, Jeigu jis buvo palankesnis, tada galima, matome, kad e, problema yra ir galima galvoti apie kitą sprendimą ir taip galima taip pat sukurti daugiau konkurencijos. Dėl viešos radikavimo agentūros tai problema galbūt yra, ypač jeigu tai naudosime valstybių skolai. Niekas netikės tokiais reitingais. Tai yra problema. Aš manau, kad e, viešoji agentūra, valstybinė agentūra turėtų tam tikrą vaidmenį, išryškinant kitus aspektus, socialinės rizikos, aplinkosaugos rizikos, kitus reitingus nustatant. Tačiau jeigu nori, kad vieš, valstybinė įstaiga reitinguotų valstybės skolą, tai na, nekas. Tai turėtų būti TVF, tai negali būti e, vyriausybės, kurios įkurtų agentūrą reitinguoti vieno kito skolą. Pavyzdžiui, pasaulio bankas yra sukūręs šešėlinį reitingavimą valstybėms. Tai galima daryti kitais lygmenimis. Na, mes negalvojame apie valstybinę reitingavimo agentūrą, pavyzdžiui, kad jai turėtų įtakos viršutinės vyriausybės. Mes galvojame apie visiškai nepriklausomą sistemą. Pavyzdžiui, tam tikrą fondą. Ir, kaip jūs sakote, turėtų būti e, viena na, iš esamų reitingavimo agentūrų, o viena būtų tokia vat, fondo pagrindų įkurta yeah, that's right. The, the question, well, excuse me, the question whether or not. Klausimas yra, ar didysis dvidešimtukas ir bazelis turėtų tapti privalomi formai, tad tam tikrą prasme. Ką Jūs galvate apie tai? okay go on, go on. Well, uh, I think a little bit of the problem is I was at the G20. Manau, kad čia gal problema mm, yra, kad prie, didysis dvidešimtukas prieš porą savaičių Berlinė susitiko ir kažkaip iki tol e, jie buvo nesvarbus, o dabar staiga patapo svarbus. Ir dabar nuo pastarojo didžiojo dvidešimtuko sutikimo iki kito iš tikrųjų daug įvairovės mes pamatysim ir taip jau yra tos įvairovės. Ir ta, ta svarba, kadangi jų taip auga, tai aš atsar... paraginčiau būti atsargiems, nes iš tikrųjų tos besivystančios valstybės, augančios besivystančios valstybės, sėdinčios didžiajam dvidešimtukė ir e, turi visiškai kitokių interesų nei kitos valstybės, pavyzdžiui, Indija, Kinija ir Afrikos valstybės visiškai skirtingi interesai. Bazelio komitetas iš dar um, mažiau atstovaujamas uh, organas negu 2020, tai aš nemanau, kad čia kas nors privalomo iš to galėtų išeiti. Ir galų gale Aišku, yra čia tam tikras gal kompromisas, kaip ir vienoje pusėje gali turėti labai gražių įsipareigojimų, labai puošnių pareiškimų, bet tol, kol jie yra neprivalomi. Kai tik tai jie patampa privalomi, tai iš karto ir didžiojo dešimtuko arba azelio du visi pareiškimai iš karto tik susilpnės ir praskys. Aš manau, iš tą, patę, tą pačią akimirką, kad tik tai pasidarys kažkas privaloma. Aš paprašiau žodžio, nes aš supratau, kad atsakydamas aš neatsižvelgiau gal į tą klausimą, kurį jūs uždavėte praeitą kartą tai yra finansinių transakcijų apmokestinimas. Aišku, eina kalba apie esamą finansinę naštą, kurie auktų ir Akivaizdžiai ir aš pasakyčiau prieš finansinių transakcijų apmokestinimą, jeigu tas mokestis būtų pakankamai mm, reikšmingas. Aišku, nes tai reiškia, reikš, kad investuotojai tuomet mm, netaip norėtų įsitraukti į tą sektorių, kuris yra labai svarbus iš tikrųjų. Ir tos sektoriaus institucijos turi būti stabilios, ar tai privatus, ar um, viešojo sektoriaus bankai, jie visi uh, turi grįžti prie įprastinės veiklos ir skolinimo. Taigi labai viskas priklauso nuo koks mokestis tai būtų, bet ir kaip tai būtų daroma, nes daug finansinių operacijų ir taip jau yra apmokestinamos. Tačiau net jeigu ir mokestis yra nedidelis, jis gali atgrasinti žmonės užsimti tą veiklą, ateiti į tą sektorių. Taigi gal reikėtų galvoti tik tai stambesnių transakcijų apmokestinimą, pavyzdžiui, jeigu eina kalba apie mm, didelį kažkokios tai konkrečios įmonės akcijų paketą ar obligacijų kažkokį tai paketą, kuris, jeigu suma viršti tam tikrą ribą. Aš manau, kad jeigu mm, būtų žemiau tam tikros ribos, tai nebeliktų prasmės gal apmokestinti. Bet būtent minimalių sumų yra transakcijų daugiausiai. Tai yra, iš ko susideda šis sektorius iš esmės. Ir mes turėtumėm galvoti būtent apie tai. Mes turime svarbiausia išvengti finan... E, interesų konfliktų tiek finansinėse rinkose, tiek kitur. Tai yra viso to, ką mes darome tikslas, galutinis tikslas, nes es, kokia esmė, kodėl krizo, ki, kilo krizė, tai dėl interesų konflikto, dėl savanaudiškumo, egoizmo, dėl um, eilinių žmonių problemų nesupratimo, kitų žmonių problemų nesupratimo. Tai buvo žmonės, kurie gyveno izoliuotame pasaulyje. Galbūt galėtumėm galvoti apie kažkokią tai direktyvą, gal kažką apie kažką tai iš komisijos pusės, gal Gal nacionaliniai teisės aktai kažkokie galėtų būti pritaikyti, bet tikrai turime išvengti interesų konflikto. Kągi, artėjame prie posėdžio pabaigos. Dar kartą noriu padėkoti visiems trims prelegentams. Mes esame labai dėkingi už tai, kad jūs tiek daug laiko skyrėte ir jėgų, renkdami ir dokumentus, ir atvykdami patys čia asmeniškai. Aš linkiu jums geros kelionės namo. Ačiū.